tvarkėje yra tarybos ir komisijos pareiškimai e, dėl seksualinio priekabiavimo ir smurto prieš moteris viešose vietose panaikinimo. Ir pirmoji kalbėtoja bus ponia komisarė Kretu. Prašau, ponia. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Manau, kad e, tai, kad šis klausimas dėl smurto prieš moteris yra įtrauktas į darbo atvarkį, yra labai e, džiugi žinia. Kaip žinote, tai yra viena kova su šiuo smurtu yra vienas iš komisijos prioritetų. Tad e, iškart reikia pasakyti, kad kad kita vertus viešosios e, tvarkos užtikrinimas yra ne mūsų, o valstybių narių kompetencija. Lyčių lygybė yra viena iš e, pagrindinių teisių. Todėl e, neligybė ir smurtas prieš moteris, seksualinis e, smurtas ir priekabiavimas yra nepriimtina, nesvarbu, kokius yra aplinkybės ir nesvarbu, kas tai E, vykdo. Visi ES esantis asmenys turi laikytis ES teisės aktų ir pagrindinių vertybių. E, šie pažeidimai nėra naujiena. Atlikti tyrimai rodo, kad pusė ES moterų e, patyrė seksualinę prievartą. Ir daugiau nei kas e, dešimta moteris teigia, kad e, yra patyrusios seksualinę prievartą, o e, kas dvidešimta moteris teigia, kad buvo išžaginta. Tad turime užtikrinti, kad viešusios vietos parkai ir aikštės bus saugios vietos ir kad moteris šiuose vietose nebijo seksualinės prievartos. Ir, ir kitų panašių nusikaltimų, taip pat kaip kad ir nebijos, jog bus e, apiplėštos. Turime užtikrinti, kad pažeidėjai ir šių nusikaltimų vykdytojai bus atitinkamai e, nubausti. Pastarieji įvykiai e, Kelne Vokietijoje dar kartą atkreipė dėmesį į šią problemą. Tad džiaugiamės Vokietijos e, pas, priemonėmis, baudžiamosiomis priemonėmis, sprendžiant šią problemą. Apie ją bus e, diskutuojama ir teisingumo e, ministrų. Kova su smurtu prieš moteris, smu, būtiniu smurtu yra nu, aptariama Stambulo konvencijoje E, ten kalbama apie tai, jog reikia kovoti su visomis smurto prieš moteris ir merginas formomis. Tad e, šiandien reikėtų pakalbėti ir apie prisijungimą prie šios konvencijos. 2015 spalio mėnesį komisija šio klausimo ėmėsi konkrečių veiksmų. E, Tai užtikrintų e, paramą ir e, seksualinės prievartos e, aukų apsaugą. Viena iš problemų yra ta, kad dažnai aukos apie patirtą smurtą neinformuoja. Ir šiuo atveju svarbus ir valstybių narių vaidmuo. Jos turi užtikrinti, e, kad e, smurto e, aukos ir jų artimieji gauna pakankamai informacijos, gauna apsaugą ir kad joms bus tinkamai atstovaujama teismo procesų ir procedūrų metu. Taip pat reikia užtikrinti, kad smurto aukos e, gautų tinkamą e, psichologinę ir kitą e, paramą. Tad valstybės narės turi tinkamai gyvendinti direktyvas, kuriuose apie tai kalbama. Kita vertus, tam e, turime stiprinti ir pilietiškumo jausmą, e, demokratiją Europos Sąjungoje. 3 e, milijonai eurų skirti seksualinio smurto aukoms padėti. Taip pat turime dar 3 milijonus eurų iš kitų fondų kuriuos taip pat galime panaudoti padėti moteriams. Komisija ir ES yra įsipareigojusi ir siekia išnaikinti e, smurtą ir priekabiavimą prieš moteris. Tai e, svarbu siekiant e, vyrų ir moterų lygybės. Tad noriu dar kartą užtikrinti, kad ateinančiais metais mes taip pat imsimės, imsimės konkrečių veiksmų, kad būtų pagerinta situacija ir kad už, būtų užtikrintos moterų teisės. Uh, E, dėkoju Jums ir e, ponios Jurovos vardu. Taip pat dėkoju už šias diskusijas. Ačiū. Ačiū komisarė. Norėčiau pasakyti, kad susitarus su frakcijoms taryba nedalyvaus šioje diskusijoje. O dabar žodis poniai Hulmaja. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Įvykiai Kielne tiesiog paskatino diskusijas dėl seksualinės prievartos prieš moteris. Šiaurės afrikietiškos kilmės Maroko Alžyro piliečiai tiesiog priekabiavo prie moterų. Tačiau šių įvykių akivaizdoje neturėtume pamiršti, kad ir diskotekose yra ir tokių, kurie nebūtinai yra migrantai, kurie naudoja narkotikus ir tiesiog užsima seksualinę prievartą prieš moteris. Todėl reikia bausti už tokias nusikalstamas veikas, todėl nacionaliniu lygmeniu reikėtų numatyti tokią atsakomybę, o komisarai Kretų norėčiau padėkoti už tai, kad jie atkreipė dėmesį į tokią būtinybę. Keturiose valstybėse moteris turi įrodyti, kaip Visą tai atsitiko vietoj to, kad nusikaltėliai tiesiog būtų patraukti atsakomybei. Vien, taigi labai sudėtinga duoti parodymus tokiuose sudėtingose bylose. Kitas dalykas reikia suprasti, kad nėra tabų sferų, tiesiog reikia įvardinti asmenis nepriklausomai nuo jų tautybės ir kilmės. Ir iš moterų nereikėtų reikalauti e, tiesiog, e, kad jos nešiotų drabužius dengiančius kūną iki e, pat alkūnių ir taip pat nereikėtų reikalauti nieko išskyrant, išskyrus lygių teisių vyrams ir moteriams. Tuo labiau, kad kai kuriuose šalyse moterų teisės yra nieko vertas, vertos. Pane Rena, ačiū pirmininkė. E, Europoje kas trečia moteris patyrė ar dar patirs seksualinę prievartą e, darbo vietoje ar šeimoje iš artimojo. 2014 metais e, smurto aukų buvo daugiau negu kad e, e, šiandien galime kalbėti apie migracijos aukas. Ir turime pripažinti, kad ne, vis, ne visi už tai buvo nubausti. O turime tai užtikrinti nepaisant to, kokiagi būtų nusikaltelių kilmė. Ir tai, kas įvyko kelnė iš tiesų yra siaubinga. Turime užtikrinti, kad tai nepasikartos nei viešose, nei privačiose vietose. Tad turime pagalvoti, kaip kovoti su stereotipais, tokiais kaip uh, vyras uh, dominuoja, o uh, moteris yra ta, kuri yra valdoma, kuri yra pasyvi ir kuri turi klausyti vyro. Um, Šiandien e, akivaizdu, kad šie stereotipai Europoje yra stipriai įsigalėję ir šiuo atveju e, protų tiesiog nesivadovaujama. Tad raginu vadovautis protų, kaip kad buvo padaryta šiandien ryte, kai balsavome dėl e, strategijos, dėl naujosios lyčių lygybės ir moterų teisių strategijos. Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki Pone Višnevska, pone pirmininkė, gerbiami kolegos, e, masinis e, priekabiavimas yra tai, e, ko pasiekė multikultūrinė ES politika. Iš tiesų, neatsitiktinai Kielne žiniasklaida ir policija reagavo taip, kaip reagavo. Ir ir buvo sakoma, kad gal net ir aukos yra e, pačios kaltos. E, mes gyvename Europoje, bet turime paklusti e, svetimai kultūrai, e, svetimoms tradicijoms. E, e buvo pasakyta, kad Kelne yra per mažai viešosios tvarkos ir tai neturi nieko bendro su migracija. Tačiau norėčiau paklausti, kiek e, ilgai dar e, gero įvaizdžio politiką vykdysite e, moterų sąskaitą, jeigu jau priekabiaujama e, to, tokiu būdu, e, tokio masto priekabiavimas, jeigu vyksta. Ir tai vyksta ne tik pabėgėlių centruose. E, mes, manau, kad atėjo laikas kažką veik, nuveikti, padaryti kažką konkretaus, kad moteris Europoje galėtų e, jaustis saugios. E, mes turime užkirsti šitą smurto prieš moteris bangą, kuri yra susijusi su migracija. E, toliau, e, ponė Milinar. Microphone, please. Oh, it's actually on. <laughs> Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. E, aš esu sužavėta dėl to, e, kaip staiga e, sėkmę patyrė feministės Europoje. Pagaliau visi suprato, kad ne, kuri pasako moteris, iš tiesų reiškia ne. Tačiau pagal stat. E, apsaugą, 25 e, procentai europiečių mano, kad mergina, kuri nešioja mini sijoną, e, sukelia kažkokias problemas, pati kalta dėl problemų. E, iš tiesų, išpoliai kelne buvo panaudoti populistiniu būdu, prie, kiršinant prieš migrantus iš tiesų moteris jau daug metų skundžiasi dėl seksualinio priekabiavimo per e, Münchenė vykstančią e, e, Oktoberfest šventę. Ir, tačiau tai nesukelia žiniasklaidos dėmesio. Todėl aš norėčiau e, padėkoti už tą feministinį palaikymą, bet e, ma, ma, manau, kad mums dabar nereikia oportunistinio feminizmo. Iš tiesų e, negalima teikti, kad e, kelno problemos yra tik susijusios su migracijos problemomis. Galbūt tai yra susiję taip pat ir su teisinės sistemos kažkokiu neįgalimu, bet taip pat mes turime kalbėti ir apie moters vaidmenį mūsų e, visuomenėje. Nusikaltelius reikia bausti, nesvarbu, e, kas jie tokie ir iš kur jie kyla. E, mums reikia atitinkamų teisės normų ir kad jos būtų tinkamai įgyvendinamos valstybėse narėse. Aišku, yra kultūriniai skirtumai, to negalima nuneikti. Kultūriniai skirtumai egzistuoja e, Europos Sąjungoje, aišku. E, jų yra ir kai susiduria ES ir ne ES valstybės. Tačiau manau, kad mes neturime tapti savo pačių baimės augomis, mes turime e, e, stengtis kiek įmanoma geriau integruoti į savo visuomenę pabėgėlius. E, kanclerė Merkel yra teisi, jeigu mes geriau integruosime pabėgėlius, mes pam pamatysime, kad problemos yra išsprendžiamos. Patikėkite manimi. E, Pone Trebesi, jūs norėtumėm užduoti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite taip? Prašau, pone Trebesi, jūs. Pone Milinar, jūs e, pasakėte, kad 25 procentai. E, E, moksleivių mano, kad, e, nereikia, kad problema kyla dėl to, kad merginos nešioja e, mini sijonus, bet iš tiesų mokyklų vadovai, mokytojai to iš jų reikalauja. Ir yra sakoma, kad nereikia provokuoti pabėgėlių. Jūs kalbėjote apie Münchenė vykstančio Oktoberfest, bet dažnai yra tvirtinama, kad nėra tų, tokio seksualinio priekabėjimo masto Münchene. Ar jūs žinote, kad Hamburge yra reikalaujama iš tėvų palidėti vaikus į mokyklą, kad jų neužpultų pabėgėliai, kad jie netaptų seksualinio smurto aukomis? E, šita informacija man yra nauja, bet jeigu jūs taip teigiate, tai matyt tai yra tiesa. Tai, ką jūs pasakėte pradžioje, tai netiesa. Aš citavau Eurostat apklausą. Tai tai reiškia, tai ne, neturi nieko bendro su tuo, ką jūs dabar pasakėte. Uh, ir e, galiausiai mes žinome, kad vyksta smurtas prieš moteris. Nesvarbu, kas tokias nusikalstamas veikas atviek, atlieka, e, tokius žmonės reikia taupti baudžiamojon atsakomybin. Ir aš nemanau, kad dabar teisinga reakcija būtų oportunistinis feminim, fem, feminizmas. Aš pasisakau už tai, kad e, būtų lyčių lygybė visose sritise. Ledamo Björk. Ačiū, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Bjork. Ačiū, tai labai svarbios diskusijos, nes mano nuomonė visos moteris ir mergaitės Taip, visose srityse yra e, būtent e, seksualinio priekabiavimo e, ir patriarchališkų įvairiausių e, apraiškų. E, Tad šiuo atveju čia e, kalbam apie baltaodžius vyrus, kurie smurtauja prieš moteris. Tad e, seksualinis priekabavimas, lytinis spurtas prieš moteris yra struktūrinė problema ir Europoje tai yra globalus reiškinys ir iš tikrųjų kur kas daugiau veiksmų reikia imtis, kad būtų galima šį reiškinį panaikinti. Bet to reikėtų aiškiai pasakyti, kad mes prieš būtent priekabiavimą ir lytinį smurtą prieš moteris Europoje. Ir negalima leisti, kad dešiniosios, kraštutinės dešiniosios jėgos e, šiaip jau e, vėlgi e, griebėsi tokio smurto kartu rasistiniais sumetimais ir kitais sumetimais. Tad vakar mes e, aptarinėjom e, panašų klausimą, vėlgi kalbėjom apie kraštutinės de, dešinėsias jėgas, tad, nes e, būtent tokie reiškiniai prisideda prie visuomenės polarizavimo, prie neapykantos kurstimo. Tad apie tai mes turėtume kalbėti kasdien šiame parlamente. Ačiū. Um, Frau Björk, es gibt eine blaue Karte. Ačiū labai. Matau, kad poniai Bjork yra pakelta mėlynoji kortelė. Ja pakėlė ponė Višnevska. Ar priimsite? 30 sekundžių, prašau. Ačiū. Ar nepritartumėte tam, kad čia, šiuose diskusijose naudojami tokie argumentai, e, kurie galbūt nėra patys tinkamiausi? Jūs e, ką tik pasisakėte prieš dešinio, dešiniosios pakraipos narius ir man atrodo, kad tokie komentarai tikrai nėra e, derami Europos parlamento nariai. galiu konstatuoti, kad kai mes kalbam apie vyrų moterų lygybę ir kitus klausimus, tai paprastai e, Tai vis dėlto paprastai, nieka, aiškiai, ne, tos kraštutinės jėgos nepasisako už tai, kad moteris turi teisę rinktis. Tad e, vėlgi dabar. E, ir dabar vėlgi čia kalbama e, vėlgi apie rasistinius tam tikrus sumetimus ir, ir tai, kad moteris turi teisę apsaugoti savo kūną, tai yra demagogija. You, Dabar žodis poniai Renkė. Gerbiami kolegos, seksualinis priekabiavimas ar viešoje erdvėje ar ne, tikrai nėra vien tik feministinis klausimas. Seksualinis smurtas yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susidurime tiek ES, tiek už jos ribų. Ir jeigu nesustabdysime šios problemos bei smurto prieš moteris, manau, kad visiška lygybė, kaip minima ES sutartise, niekada nebus pasiekta. Siekiant spręsti šias problemas ir siekti, kad lygybė taptų realybę, reikia nesustoti ir toliau vykdyti e, visuomenės visuomenės informavimo kampanijas. Ir jeigu norime pakeisti moterų ir mergaičių padėtį ES į geresnę pusę, pusę, turime stengtis, kad būtų išspręstos e, tos teisinės problemos, kurios e, vis dar padeda klestėti smurtui prieš moteris. Taip, reikia kalbėti apie tai, kad emancipuotos laisvas moteris turi turėti teisę priimti sprendimus dėl savo gyvenimo, dėl savo kūno, tačiau tam grėsmė kelia patriarchalinis pasaulis. Na ir jeigu kalbame apie, apie sritis, tai turbūt galioja visur ir švietime, ir akademinėme pasaulyje. Tačiau manau, kad čia galbūt nereikėtų ieškoti atpirkimo ožių. Ir dabar man yra grasinama dėl to, kad e, aš kovoju už moterų teisės, tai yra tikrai tokia ciniška situacija, aš jau nuo to pavargau. E, Ir man atrodo, kad e, kažkokios tai kultūros ar religiniai motyvai yra panaudojami, bandant nurodyti man, kaip elgti su savo kūnu ar savo gyvenimu. Man atrodo, kad jeigu siekime lygybės visiems, reikia mm, žvelgti į, į esminius dalykus ir ne vien tik e, leistis į kažkokias tai beprasmės diskusijas ar lenktynės. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Margaret Parker, jį pasiskysė FDD frakcijos vardu. Na, matau, kad yra tokių parlamento narių, kurie nejaučia atsakomybės ir čia tik švaistosi kažkokiais keistais pažadais, tačiau reikia nepamiršti, kad kenčia realų žmonės dėl mūsų sprendimų. Reikia nepamiršti ir migrantų krizės. Ir, pavyzdžiui, FEM komitete prieš porą savaičių mane. E, E, pavadino e, rasiste e, dėl mano pasisakymų. Tačiau jeigu tai būtų jūsų motina, jūsų dukra, ar jūs tikrai neiktumėte tą realybę, kuri bado mums akis? Ar jūs norėtumėte ir toliau atverti duris toms kultūroms, kurias moteris laiko antrarūšėmis? Na ir Girdėjau, kad Švedijos policija e, neketina skleisti visos informacijos dėl to, kad e, bijoma, e, kad ta informacija netinkamai pasinaudos tam tikros politinės pakraipos, iš ties yra liūdna. Ir man atrodo, kad dėl to politinio korektiškumo neretai tiesiog atsukamos nugaros mūsų piliečiams, mūsų vyrams ir moterims. Ir dabar e, pabėgėliai turi teisę atvykti į Didžiąją Britaniją ir nėra tikrinama nei jų baudžiamoji, kriminalinė praeitis, nei įsitikinimai. Tačiau, jeigu pažvelgsime į kilusią krizę, pamatysime, kad Dešimt tūkstančių pabėgėlių migrantų vaikų yra dingę, laikomi dingusiais. Ir dauguma jų atsiduria, seksualinio, e, susiduria su seksualinio išnaudojimo grėsme, e, pakliūna į organizuoto nusikalstamumo rankas. Tačiau tai yra nutylima kaip kad ir pamirštami visi tie tūkstančiai žmonių, žmonių žuvusių viduržėmio jūroje. Man atrodo, kad E, šie pasikeitimai turės didžiulę įtaką mūsų moteriams ir mergaitėms, kurios nori jausti saugios. Jeigu norime, kad Europos sąjunga tinkamai taikytų Ženevos konvenciją ir kvalifikacijų e, direktyvą, Taip, reikia to siekti, tačiau reikia nepamiršti, kad praeisiais metais iš e, to didžiulio srauto migrantų atvykusių į ES tikrai buvo nemažai ir nusikaltelių prisijungusių prie uh, nusikalstamų gaujų. Ir man atrodo, kad laisvas judėjimas yra didžiulė grėsmė saugumui. Tai rodė ir atakos Paryžiuje, nes ne tik nusikaltėliai, tačiau ir ginklai gali judėti laisvai ir gali būti panaudoti atakoms viešose vietose. Ir man atrodo, kad dabartinė krizė tikrai kelia didžiulę grėsmę mūsų moterims, Ir man atrodo, kad mes turime vėl susigražinti savo sienų kontrolę ir užtikrinti, kad ES išliktų. Parker, o priešingų atveju reikės išeiti iš ES. Ačiū. Pone Parker buvo pakelta milinoji kortelė. Ja pakėlė ponė Renke. Ne, neatsakysiu. Toliau. Vicky Meyer iš NF e frakcijos. Vieną minutę prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu supykusi, pykstu ant ES elito, kuris tik tai kalba apie saugumą. Matome pavojų matome, kaip ES yra islamizuojama, tai kelia grėsmę moteriams. Mes tą matėme Kielne, Frankfurte, kituose ES miestuose. Moteris yra persekiojamas, prievartavimas dėl to, kad vykdomas seksualinis džihadas. Uh, Kai kurie žmonės sako, tai nėra imigracijos klausimas, tai yra viešosios tvarkos klausimas. Kaip jūs drįstate kalbėti taip, tai yra skandalinga, negalima tokių argumentų naudoti. Europos Sąjunga, šiandienas tai yra problemos. Tai prisideda prie vykstančio e, seksualinio džihado tai atveria duris islamiškam barbariškumui ir mes turime imtis priemonių. Ponas Udo Foikt, vieną minutę, neprisijungusiu vardu. Dėkoju. Pirmininkė. Ale Švarcer, aktyvistė, feministė, pasakė, kad e, neteisingai, e, neteisingai viskas e, daroma. Ir kalbama seniausiai apie atviras sienas, apie toleranciją. E, Pone Merkel pasakė, kad bus atvertos sienos, kad negalios nei Dubnas, nei Šengenas. Mes, atrodo, dabar bandome nuslėpti išpolius prieš moteris įvairiuose miestuose. E, slepiami ir statistiniai duomenys. E, politinis korektiškumas naudojamas tam, kad būtų toliau slepiama informacija. Komisijos narė kalbėjo apie viešąją tvarką teisė tvarka, teisė sauga, bet ne Europa, o valstybės narės turi būti už tai atsakingos. Toliau ponė Konstantinio Grip. Gerbiam pirmininkė, mes šį vakarą gaila taip vėlai susižinkome, bet e, kai kalbam apie moterų vyrų lygybę, moterų klausimus, panašiai, e, kalbame tokiu metu, Kalbame dabar apie moterų e, persekiojimą, seksualinį persekiojimą. E, Kalbame apie tai e, per dieną, tarptautinę dieną skirtą kovai su smurtu. Bet tada daromos įvairiausios deklaracijos E, mes dabar turime kalbėti apie tą įvykį, kuris tikrai sukėlė uh, e, didžiulio pasipiknimo bangą Europos Sąjungoje. Tai uh, naujųjų metų naktį įvykę įvykiai Vokietijoje. Ir tai masinis smurtas, niekad tokio masto smurto nebuvo Europoje anksčiau. Tai yra viešojo erdvėje erdvėje e, agresyviai besielgiantys vyrai. Nei religija, nei e, odos spalva, nei kilmė e, neturi turėti kažkoks sprendžiantis veiksmys. Mes žinome, kad vyksta smurtas visur. Tai yra rykštė, kurią mes nuolat smerkėme. Ir dažnai smerkėme Europos parlamente. Ir e, vėl, kai bus e, minima smurto prieš moteris e, tarptautinė diena, mes apie tai kalbėsime. Mes negalime nugręžti žvilgsnio, mes negalime neikti realybę. Tai, kas įvyko, įvyko pirmą kartą tokiu mastu, mes turime pademonstruoti solidarumą kairiųjų filosofai mus ragina taip daryti. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. E, toliau Mikėlė. E, Džiufrida. Dėkoju. Mes turime nubausti e, tuos, kurie kalti, bet neturime pasiduoti populistų argumentams tų, kurie bando sužlugdyti Europą. Tai, kas įvyko Vokietijoje, turi būti pasmerkta vienareikšmiškai bet reikia ištirti visą šį įvykį ir pasakyti, ar tai buvo teroristinis išpuolis, ar tai buvo skirta destabilizuoti Europos Sąjungai. Neturėtume mes dabar apibendrintai kalbėti ir nesirinkdami rodyti pirštų į visus uh, imigrantus, nors buvo tarptų žmonių imigrantų. E, kas įvyko, buvo suplanuota tai e, operacija, buvo numatyta iš anksto, koks bus poveikis. Tokia negalime tos e, operacijos vertinti kaip išpolio prieš moteris, tai yra išpolis prieš mūsų visuomenę, kultūrą, laisvę. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai apie užsieniečius ar migrantus, kurie kelia pavojų moteriams, mes tuomet nepadėsime e, kovodami už moterų teisės. Net kovosime už jas veiksmingiau. E, moteris mūsų gatvėse tampa persekiojimo ar smurto aukomis kasdien, net ir šeimoje, namuose taip atsitinka mes e, matome, kad e, moterų kaip objekto kultūra, mentalitetas tebėra įsišaknyjas. Mes turime kovoti su tam tikrais įsitikinimais. Taip pat e, turime kovoti su arogancija, su tam tikromis mintimis apie tai, kad kažkas kažkam priklauso ir tokiu būdu užtikrinsime pagarbą moteriams. Ponas Gerikus, antros minutės. Dėkoju, pirminkė. Žmonės laikosi skirtingų požiūrių ir nebūtinai reikia juos vadinti rasistais. Kielnas e, tapo e, dėmesio centru po to, kas įvyko naujųjų metų naktį. E, policijos nebuvo pakankamai kad galima būtų įsikišti, bet ne tik kiolne panašiai, panašiai įvyko. Viena iš trijų moterų kada nors gyvenime patiria e, seksualinį persekiojimą ar agresiją. Kas 64 minutės e, moteris yra užsipuolama ar pasireiškia persekiojimas prieš ją ir mes E, turime suprasti, kad įvykiai Kielne tik tai išprovokavo diskusiją. Mes seniai turėjome kalbėti apie tas problemas. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamente mes esame diskusijų lyderiai. Mes turime kalbėti apie faktus, turime būti objektyvūs ir padėti aukoms. Tam mums reikia faktų. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad kiekviena valstybė narė yra skirtinga. E, seksualinės e, veikos tik tam tikromis aplinkybėmis laikomos nusikaltimais. Egzistuoja tokia teisė sistema. Nebeturiu laiko, galėčiau pateikti jums daugiau pavyzdžių, bet klausimas yra. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Taip, ponė Gerikė, aš tikrai turiu visus vertinti vienodai ir jūs viršijot savo laiką ir dabar ponė Beserera Basterečėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbam apie nusikaltelius, kuriuos reikia traukti baudžiamojon atsakomybėn ir teisti. Nepriklausomai nuo to, e, iš kur jie, dėl to mes turime sutarti. Dabar per pirmininkaujant Niderlandams E, antai čia vėlgi e, paminėtina Stambulo e, konvencija, kuris yra pirmasis toks teisės aktas skirtas smurtui ir seksualiniam priekabiavimui prieš moteris. Komisija jau patvirtino ponios Jūrovos vardu, kad imsis tolimesnių žingsnių. Ir aš norėčiau paklausti, dėl nusikal, nusikaltimo aukų direktyvos, kuri buvo patvirtinta 2012 metais. Tos direktyvos e, perkelimo laikas baigėsi lapkričio mėnesį, tačiau ne visos valstybės narės ją perkelė. Tad kokia yra padėtis? Ačiū. Toliau. Pone Ernst, pusantros minutės. Guoja vardu. Taip, dabar, kai išgirdau tuos e, įvykius e, Kelno mieste paskutinę praėjusių metų e, dieną, tai čia, suprantama, nereikėtų šitų diskusijų panaudoti įvairiems kitiems politiniams tikslams. Mes kalbam iš tikrųjų apie reiškinį, kuris rodo, uh, kaip niekinamai žiūrima į moteris, būtent išpoliai, lytiniai išpoliai turėtų būti traktuojami kaip nusikalstamos veikos ir už tai turėtų būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Tikrai neturėtume kartu leisti, kad policija nesikištų į tokius atvejus. Turėtume užtikrinti, kad smurtas prieš moteris turėtų būti vertinamas kaip rimta socialinė problema. Visos valstybės narės tą turėtų pripažinti, ne vien tik tai kalbėti mes turėtume, kad tokios nuostatos būtų privalomos visose valstybėse narėse. Ir vyrų moterų lygybės e, mintis, principas turėtų būti realybė. Nes tikrai neturėtume leisti smurto prieš moteris. Pone, ponas Urtasun, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelno įvykiai. Iš tikrųjų, e, galima dėl to tik apgailėstauti. Ir mes e, turėtume rimtai vertinti tai. Kita vertus, nenorėčiau, kad e, vėlgi tie mūsų debatai pavirstų debatais apie migrant, imigrantus. Smurtas prieš moteris nėra specifinė Europos problema, tai yra pasaulinis ryškinys. Ir beje, apie tai kalbama lyčių lygybės e, pranešimuose. Tai labai, labai daug e, moterų Ispanijoje yra smurto aukos. 56 moteris praėjusiais metais žuvo, tiesiog mirė po, po prieš jas pavartoto smurto ir galiu paminėti daugiau statistinių rei, skaičių. Dabar direktyva, kuria būtų kovojama su smurtu prieš moteris, tikrai būtų pirmas rimtas žingsnis. Ponas Arigi, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė pirm... komisija. Šiaip jau tikrai negerai, kad mes e, apie tokį svarbų reiškinį kalbam tokiu vėlyvų metu. Tai, kas įvyko uh, Vokietijoje, visi tie smurto pasireiškimai. Tai e, iš tikrųjų rodo e, nusikaltelių tam tikrus tinklus, kurie, e, kurie panaud, išnaudoja ir panaudoja smurtą prieš moteris. Mes turėtume smerkti, nedviprasmiškai smerkti tokius atvejus, nepriklausomai nuo to, kurie reikštųsi Europoje, Azijoje ar kitur. Mes neturėtume uh, tiesiog pamiršti teisų, kurias moteris e, išsikovojo taip sunkiai ir taip ilgai už jas kovojo. Komisija turėtų e, tiesiog e, imtis veiksmų, e, užuot dangščiusi politinių korektiškumų. Mums reikia konkrečių veiksmų. Labai ačiū. Sofija Montel, vieną minutę. Kelnas, Štutgardas, e, Ciurichas, kiti miestai. Šimtai miestų e, žaginamos ar, ar, ar kenčia nuo smurto, nuo imigrantų. Bet kita vertus, e, prancūzijos feministės šiaip jau tylėjo apie tai. Ir galime sakyti, kad Tai tie, kas e, smerkia tokius e, reiškinius e, dėl, ir įvardė juos kaip būtent migracijos problemą, jie, jie įvardėjami kaip rasistai. Dabar Mari, Marinos Lepen ir Front National, jos partija, iš tikrųjų yra, pasisako už moterų teisės. Uh, Prancūzijoje ne viena didelė e, partija, nes e, šiaip jau ne, nepasisako už prievartinį moterų, e, moterų abortus. Tad iš tikrųjų mano, mano šitos politinės jėgos, kurioms aš atstovauju, iš tikrųjų yra geriausia apsauga moterų nuo tų reiškinių. Ildiko Galpelts. Ačiū labai. Visų pirma, labai džiaugiuosi turėdama galimybę dalyvauti šiuose diskusijose, kuriuose aptarimi tokie svarbus klausimai. Tačiau taip pat tai mane ir liūdina, nes e, dėja įvyko daug liūdnų įvykių, kurių dar net ir atvirai aptarinėti negalime. Ir man atrodo, kad tos problemos, kurios kažkada atrodė tolimos, dabar itin priartėjo prie mūsų ir mes galbūt nesame pasirengę toms problemoms. Blogiausia, kad tie nusikaltimai buvo vykdyti prieš moteris, prieš jaunas moteris ir mes tikrai turime užkirsti tam kelią. Turime e, veikti prieš smurtą, netoleruoti tokių veiksmų ir jokių būdų nenutilėti tokių įvykių, privalome apie tai kalbėti. Kaip e, jau minėtas meras galėjo sakyti, kad mergaitės ar moteris negali e, segėti trumpų sijonų? Tai, tai yra naivu, tai yra jokinga ir. Reikia nepamiršti, kokioje realybėje gyvename. Mūsų krikščioniškoje, europietiškoje kultūroje moteris visada buvo gerbiamos ir priešingo požiūrio tikrai netoleruosime. Ačiū. Dabar žodis poniai Kliermūdį. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie pasmerkė išpolius prieš moteris Europos Sąjungoje ir tą išpolį vykusi naujųjų metų išvakarėse. Tačiau seksualinis prikadavimas prie moterų neprasidėjo tik gruodžio 31-ąją. Vos prieš porą mėnesių, o, spalio mėnesį vykusiame vykusioje laušventėje daug moterų taip pat pranešė apie priekabiavimo atvejus. Taip pat pamatinių teisų agentūra 14 metais pranešė, kad viena iš trijų moterų yra patyrusi vienokio ar kitokio pobūdžio smurtą. Tad seksualinis priekabiavimas prieš moteris tikrai nėra kažkoks naujas reiškinys. Toks smurtas prasidėjo daug anksčiau negu įvykiai kelne ar kitose vietose. Aš tikrai smerkiu tokius veiksmus ir džiaugiuosi tuo, kad mano kolegos e, skatina imtis konkrečių veiksmų šiai, šiai problemai spręsti. Tačiau turiu pasakyti, kad e, tie, kurie šiandien garsiausiai e, šaukia, tiesiog imtųsi darbo ir kovotų už moterų teisės. Na ir turiu pasakyti, kad šiek tiek skeptiškai žiūriu į UKIP ir taip pat na, Prancūzijos nacionalistų partijos e, persvertimą į, ir į tai, kad jie ėmėsi ginti moterų teisės. Man atrodo, kad vis dėlto ten daugiau yra neapykantos, o ne bandymo apginti aukas. Tačiau tikiuosi, kad e, aš klystu. Ir žinau, kad dabar Junktinė karalystė yra raginama e, ratifikuoti Stambulo konvenciją, kurioje kalbama apie teisėtas priemonės kovoti su smurtu prieš moteris. Tikiuosi, kad tai įvyks ir tikiuosi, kad mes apsaugosime savo moteris nuo smurto, nesvarbu, kas bus e, užpolikas ir kokio pobūdžio smurtas bus. Ačiū. Ačiū poniai Mūdi. Žinau, kad yra pakelta melinoji kortelė. Ponas Jurgik pakėlė kortelę. Ar sutiksite išklausyti Ne. Kągi tokiu atveju suteiksiu žodį e, kolegai Trebesijus. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Įvykiai kel, kelne tikrai nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Daugiau nei 20 kitų miestų įvyko panašus išpaliai prieš moteris. Dažniausiai tuos išpalius išvykdė e, jauni vyrai iš e, Šiaurės Afrikos šalių. E, ir neretai tas seksualinis priekabiavimas taip pat buvo susijęs ir su smulkiamis vagystėmis. Na ir dabar moteris mūsų miestuose e, turi išmokti gyventi kitaip, nes jos nebesijaučia saugios, jos nesijaučia apsaugotos, jos yra priverstos vengti viešų vietų ar netgi keisti savo prangos stilių. Netgi pradėta kalbėti apie tai, kad reikėtų e, numatyti tik moteriams skirtus vagonus, pavyzdžiui, traukiniuose ar kitose viešojo transporto vietose. Na, nežinau, taip, e, taip tarsi bus pasiekta, kad moteris taps atskirtos nuo kitų piliečių. E, Panašu, kad Vokietijos vyriausybė šio klausimu kol kas yra linkusi patilėti, e, neretai klai, visa kaltė verčiama policijai tam, kad ji nesusitvarkė su situacija. Tačiau man atrodo, kad pirmiausia reikėtų kaltinti tą nekontroliuojamą migraciją. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad žiniasklaida apie tai kalbėtų. Europos taryba praeisį mėnesį perspėjo kad tiesa neturėtų būti slepiama nuo mūsų piliečių siekiant politinio korektiškumo ar kažkokių kitų dalykų. Ačiū dabar pone e, Bilbao. Bilbao Barandika, ačiū pirmininkė, organizuotas e, persiekėjimas seksualinis įvairiuose Europos miestuose naujų metų naktį nėra naujas reiškinys, tai nesusiję tik su imigracija. E, lab, Manau, kad pasikeis situacija tada, kai e, žmonės pasakys, kad e, reikia e, nustoti taip elgtis su moteriamis, reikia investuoti daugiau į lygybę. Tai yra struktūrinė problema, seksistiniai išpoliai yra kasdieninis reiškinys labai nemalnus daugelį Europos miestų ir tie nusikaltėliai, tie žmonės, kurie vykdo tuos išpolius, yra europiečiai mes e, turime kritiškai labai žiūrėti į elgesį, kuri, e, kuris pasireiškia tarp mūsų žmonių. Reikia ir švietimo, ir reikia e, integruoti vyrus, kad jie, patrauk, kad jie taip pat kovotų su tuo reiškiniu. Dėkuoju dabar. Pimenta Lopeš, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Įvykiai kelne nepaprastai rimti seksualinė agresija prieš moteris. Atrodo, veiksmai buvo tikrai koordinuoti. Reikia viską labai gerai ištirti tam, kad galėtume objektyviai išanalizuoti e, ir kad neleistume kraštiniams dešiniesiems ar rasistams interpretuoti šių e, įvykių. Sausio mėnesį komisija atmetė neteisingą ryšį tarp e, įvykių kelne ir imigracijos. Svarbiausia daug, daug dėmesio skirti problemos esmei e, seksualinė agresija prieš moteris. Atsakymas yra kovoti su agresoriais ir e, kalbėti už vertybės ir su požiūriu, kad moteris yra objektas moteris turi išlaikyti savo orumą ir reikia, kad Europos komisija e, skatintų tikros lygybės politiką. Ačiū. Žodis Sebastija, vieną minutę. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, aš kaip ir e, kolegos e, kalbėsiu apie tai, kad jūs iki šiol nepasiūlėte direktyvos, kaip sakė kolega Urtasun, e, dėl e, kovos su smurtu prieš moteris. Matėme smurtą prieš moteris e, viešose erdvėse, bet taip pat pasireiškia smurtas šeimoje. Taip yra dėl patriarchalinės santvarkos požiūrių. Kai kurie visą kaltę suvečia imigrantams, bet žinome, kad viena iš trijų moterų patyrė seksualinę prievartą, nėra tiek imigrantų, tai yra gėda. E, moteris yra gėdingai naudojama reklamoje ir tai kuria stereotipus ir sukuria aplinką, kuri leidžia tokiam smurtui tęstis. Europos komisija turi daryti kažką, kad įspręstų šią didžiulę problemą smurto prieš moteris Europoje. Ačiū. Toliau ponė Roberta Metzola pusantros minutės. Daug buvo kalbama apie įvykius Kelne ir kitose Europos miestuose. Taip pat matome, kad populistai, ksenofobai pradeda kelti galvas prieš mūsų akis. Atsakymas visuomet turi būti e, susijęs su mūsų sistema. Ar e, smurtas pasireiškia prieš mažumas, prieš moteris, tai turi būti netoleruojama. Visi turi jaustis saugus mūsų miestuose. Ir mes turime e, kur kas griežčiau elgti su tais, kurie galvoja kitaip taip, kurie bando nuslėpti problemas. Aiškiai kalbėkime, kultūrinių kokių nors paaiškinimų nėra. Tam, ką matėme kelne, taip pat negalima toleruoti rasizmo ar e, smurto. Nepriklauso nuo to, kaip tu atrodai, kokia tavo lytis, religija, kaip tu, atro, e, kaip tu rengiesi, e, kaip atrodai. Tu turi turėti teisę į gyvenimą be baimės. Tai yra ES vertybių esmė. Visų teisės turi būti užtikrintos. Ir taip pat teisinga reikalauti, kad pagrindinės laisvės ir vertybės būtų gerbiamos visų šiame kontinente, kas bebūtų tie žmonės, jie visi turi gerbti tas vertybės. Ačiū, dabar žodis Sorai Fost. Dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė patriarchalinis paš, fašizmas. Tai taip galima sakyti. Labai gerai, kad galiausia mes aptarinėjom būtent seksualinio priekabiavimo ir lytinio spurdo prieš moteris viešose vietose klausimą. Čia vėlgi mes nekalbam vien tik, čia nereikia to reiškinio priboti e, kultūra, sienomis ir panašiai. Tiems e, reiškiniams e, panaikinti reikia plačios ES lygio politikos. Kas ketvirta moteris e, paprastai prieš ją griebiamasi smurto šeimose. Tad nemažai moterų Europoje vėlgi nuo to kenčia. Tai yra vienas svarbiausių vidaus politikos saugumo klausimų, kurį mes turėtume spręsti. Tad moteris mm, tikrai turėtų jaustis e, saugios tiek namuose, tiek viešose vietose. Tad visa tai turėtų, šis klausimas turėtų įeiti į ES saugumo, vidaus saugumo strategiją. Tad Tad mes neturėtume leisti, kad seksualinio priekabiavimo ir e, lytinio smurto atvejai būtų nebaudžiami mūsų ES erdvėje. Tad e, čia e, visi turėtų už tai atsakyti nepriklausomai nuo tiesiog socialinės padėties, tautinė, tautinės priklausomybės. Kartu E, visą tai rodo, koks svarbus yra šis klausimas. Švedijoje antai yra tokia kampanija, prasidėjusi e, Stogolme, e, kurioje dalyvauja, kurios ėmėsi būtent rasistai, kurie šiaip jau dangstos tokiais sumetimais, kad jie nori apsaugoti savo moteris nuo tokių išpolių. Pone Girling, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi prisijungiu prie tų, kurie smerkė įvykius e, kelne. Tai nepriku, ne, neleistina. Bet kita vertus, vėlgi, ne tai, kad mes tik dabar nustatėm, kad smurtas prieš moteris klesti. Aš prisimenu, prieš 40 metų, 80 metį, kai aš dar buvau studentė, e, nežinau, ten buvo švenčiama uh, Ir, ir, ir tai yra to, tokia, tokia buvo tradicija, kad e, tiesiog buvo sudarytos sąlygos moterims e, eiti, kur jos nori ir tiesiog, kad užtikrinti, kad nebūtų imamasi smurto. Tai buvo e, labai irgi svarbus klausimas tada, bet tada niekas nekalbėjo apie Europos islamizaciją Bet kita vertus vėl vyrai, e, vyrai tada irgi ne visi vyrai leido moteriams gyventi tiesiog savo gyvenimą ir tikrai apgailestautina, kad tas padėtis dar nepasikeitė ir kad iš tikrųjų gyvenimo sąlygos, buvimo sąlygos moteriams nepasikeitė. Ačiū. Toliau Forenca. Viena minutė. GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. manyčiau, Kelno įvykiai turėtų būti vertinami e, solidarumo e, pagrindu. Solidarumas su tomis moterimis, pirmiausia, tomis, kurios nukentėjo nuo smurto, tai turėtų būti išeities taškas. Be to, manyčiau, tikra politika e, skirta e, kovai su vyrų smurtu prieš moteris turėtų, e, turėtų būti e, realybė. Bet apie tai šiaip jau Europoje vis dar nelengva kalbėti ir e, nedviprasmiškai kovoti su vyrų smurtavimu moter, dažnai tokiuose, e, tokiuose, tokias diskusijas panaudoja e, ksenofobai ir, ir kitos pakraipos. Šiaip jau Ponas Biukneris. Laisvoje Europoje moteris turėtų nebijod, nebijodamos e, tiesiog vaikščioti gatvėmis ir naktį, bet taip nėra ir tikrai tai nepriimtina. Ir viena to priežasčių yra e, ta, kad baudžiamoji teisė nėra pakankama e, traukiant tokius atvejus atsakomybėn. Antai, Vokietijoje atsirado vienas milijonas naujų uh, E, gyventojų. Tad e, šiaip jau iš tikrųjų e, galima būtų tikėtis daugiau policijos, tačiau iš tikrųjų policijos nepadidėjo, priešingai, policininkų skaičius sumažintas. Tad uh, Aš nemanau, kad po tokių įvykių e, policijos e, vyriausiasis e, komisaras turėtų atsistatydinti. Tai turėtų atsistatydinti pirmiausia vidaus reikalų ministras ir daugybė kitų politikų. Nepri... Žodis ponai Melansver. Dėkuoju, aš norėčiau paklausti dėl pavadinimo. Kodėl mes nekalbame apie tai, kas iš tikrųjų įvyko? Tai yra susijęs su konkrečiais įvykiais konkrečioje vietoje ir konkretus asmenys e, ta, tuos išpolius vykdė, kodėl kalbame apie seksualinius išpolius prieš moteris viešose vietose ir taip toliau ir panašiai. E, ketinimai taip geri, mm, reikia daryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią panašiems įvykiams, e, kaip tie, kurie vyko kelne. Bet smurtas prieš moteris kelne nebuvo kažkoks atsitiktinumas. Tai yra išpuolis prieš mūsų sistemą ir mes turime būti tvirti. Turime būti tvirti, e, siūsdami signalą, niekas nepakeis mūsų gyvenimo būdo, niekas neprivers mūsų galvoti kitaip. Ir aš keliu klausimą, kodėl daug moterų, daug nevyriausybinių organizacijų nieko nesako apie tai, kodėl tyla. Ar bandoma nukreipti dėmesį kitur, smurtas šeimoje ir panašiai. Taip, iš tikrųjų jo yra per daug, bet manau, kad mes praradome dabar uh, progą kalbėti atvirai apie tai, kas įvyko. Ačiū. Dabar žodis poniai Tomašič. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Seksualinis priekadavimas ir spurtas prieš moteris visada buvo ir yra neprimtinas ir už tai turėtų būti griežtai baudžiama. Be abejo, jeigu tokie įvykiai vyksta už uždarų durų namuose, ne visada lengva sureaguoti, nes apie tą smurtą tiesiog yra nepranešama. Tačiau jeigu nebaudžiame smurto vykstančio viešosiose vietose, uh, Tai yra visiškai nesuvokiama. Matome, kad auga seksualinio priekabiavimo atvejų prieš moteris Europos Sąjungoje. Ir tai yra tiesioginė pasiekmė to, kad nesėkmingai integravome į Europos Sąjungą atvykusius migrantus. Iki, iki įvykių kelne kai kurie žmonės tiesiog buvo linkę nusukti akis nuo panašių situacijų dėl politinio korektiškumo. Tačiau naujausi įvykiai yra visiškai neprimtini. Neprimtini reikia ir teis, teisėta prasme, ir moralinė prasme kovoti su tokiamis problemomis. Ir jeigu pritarėme tokiams dalykams, manau, kad tai tikrai nėra tinkamas elgesys. Ačiū dabar žodis ponui Ek. Įvykiai kelne be abejo turi būti kiek įmanoma griežčiau pasmerkti. Tačiau be abejo pirmiausia reikia klausti, kaip sėkmingai apsaugoti moteris nuo seksualinio smurto atveju. 40 procentų moterų vyresnių nei 16 metų Vokietijoje yra susidūrusios su seksualiniu priekabiavimu ar smurtu. Tačiau reikia šias diskusijas Um, įtraukti tą platesnį su migracija susijusi kontekstą. DD e, ir NPD naudoja e, šias istorijas rasistiniai propagandai ir man atrodo, kad yra skatinama e, neapykanta prieš tam tikras žmonių grupės. Tačiau negalime pradėti įtariai žiūrėti į visus atvykusius iš e, Šiaurės Afrikos ar iš e, artimųjų rytų. Labai svarbu nenuklysti į tas ksenofobiškas nuotaikas, nes manau, kad tai būtų tikrai netinkamas kelias. Ačiū. Dabar žodis poniai Anai Zaborskai. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisarė, manau, kad viena pamatinių ES vertybių yra pagarba žmogui ir pagarba kiekvien, kiekvienai žmogiškai būtybei, vyrui, moteriai, vaikui tai nėra su kultūriniais papročiais ar tradicijomis, tai yra ir teisė, teisinis reikalavimas. Jeigu e, yra keliama grėsmė e, žmogaus orumui, tai yra e, baustinas e, veiksmas. Ir už tai privaloma atsakyti. Ir net nėra svarbu, ar e, tokį nusikaltimą atliekantis asmuo yra migrantas, ar ES pilietis, ar pabėgėlis. E, Ženevos konvencija numato, kad svarbu apsaugoti pabėgėlius. Tačiau jeigu pabėgėliai vykdo sunku nusikaltimą, juos galima sugražinti į kilmės šalis. Ir manau, kad e, tokie nusikaltimai prieš moteris turi būti laikomi e, sunkiais nusikaltimais, nepaisant, koks yra pažeidėjo statusas. Ir kalbant apie migrantų krizę Europoje, labai svarbu žvelgti į tokius nusikaltimus, kuriuos vykdo migrantai, kaip į, į grėsmę saugumui. Todėl kviečiu valstybės narės atnaujinti savo teisės aktus, kad būtų tinkamai apsaugotas orumas visų ES piliečių. Ačiū. Dabar žodis ponui Jurek. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kas nutiko kelne, yra tiesiog pasibaisėtina, tačiau kartu tai parodo e, ir kas vyksta ir kitose vietose. Na ir tikėjausi, kad šį vakarą vyks rimtos, intensyvios diskusijos, tačiau šiek tiek nusivyliau. Man atrodo, kad e, tai yra taip pat blogai kaip ir netinkamas elgesys su moterimis. neretai moteris yra žeminamos ir žeminamos kasdien. Na ir kai kurie e, žmonės teigia, kad tai, kas nuvyko kelne, net nekelia nuostabos. Tai yra tarsi jau įprastas reiškinys, tačiau norėčiau užduoti klausimą komisijos atstovams. Ar galite pasmerkti, aiškiai pasmerkti tą faktą, kad policija atsisakė skleisti informaciją dėl politinių priežasčių. Atsižvelgiant ES sutartis, taip neturėtų būti. Ačiū labai, kolegos. Seksualinis smurtas prieš moteris yra vienas svarbiausių prioritetų. Ir pagrindinė problema yra susijusi su tuo, kad mūsų diskusijos bus tuščios ir nereikalingos, jeigu nekalbėsime apie pagrindinės priežastis susijusią su smurtu prieš moteris. Tokia agresija prieš moteris nėra apibriešta kilmės ar ekonominių sąlygų ar šalies, iš kur kilęs pažeidėjas. Tai e, lemia kiti dalykai mūsų visuomenės žaizdos ir tai nėra susijęs su to, ar visuomenė yra e, dešiniosios ar kairiosios pakraipos, dažniausiai bandoma tarsi e, nukreipti kritikos strėlės būtent prieš migrantus. Tačiau kodėl mes ramiai žiūrime į tai, kai, kad pavyzdžiui mūsų moteris e, susilaukia smurto iš ES piliečių, prieš moteris yra smurtaujama ir labai svarbu užtikrinti, kad mūsų žodžiai taptų realybė, ne vien tik tušiai žodžiais. Ačiū. Toliau ponė Šoidrova pusantros minutės. Ačiū gerbiama pirmininkė kolegos. E, kovoju su smurtu smurtu prieš moteris ne todėl, kad esu feministė, bet todėl, kad reikia apginti žmogaus orumą ir mums, Europos e, parlamento krikščionis demokratams, tai taip pat e, labai svarbu. E, deja, smurtas prieš moteris, kaip buvo pasakyta, nėra naujas reiškinys. 30 procentų moterų savo gyvenime yra susidūrusios su smurtu, bet šios diskusijos išauktos įvykių kelne kai e, agresija vyko naujų metų naktį ir e, pabėgėliai ir migrantai e, vykdė tuos veiksmus. Mes norime, kad jie pademonstruotų tam tikrą deramą elgesį tie žmonės ir, aišku, mums kyla baimių dėl nuogastavimų, dėl saugumo. Reikia, kad būtų imtasi papildomų apsaugos priemonių. Uh, Ir išpoliai taip pat gali sukelti neigiamą reakciją pabėgėlių atžvilgių. Mes negalime tylėti. Mes e, žinome, kad daug žmonių atvyksta iš aplinkos, kuri yra socialinė, kultūrinė prasme skirtingai ir komisija turi reaguoti. Reikia saugumo e, kur kas didesnių priemonių. Dėkuoju. Aleao. Daug kas įvyko e, naujų metų naktį Europos miestuose. Net kairieji ir e, kairių žiniasklaida to negali ignoruoti, bet jau daug dešimtmečių e, imigrantai iš Šiaurės Afrikos artimųjų rytų e, minimi buvo. E, kaip e, seksualinių e, nusikaltimų vykdytojai, bet dabar išaugo skaičiai. Sakoma, kad dabar reikia vesti tuos jaunus vyrus į klases mokyklų ir mokyti apie mūsų vertybės ir jie taps malonus socialdemokratai, sakys savo idėjų. Taip nesitiks, jeigu perkeliami žmonės iš atimųjų rytų, iš Europą, jie atsiveš savo mąstyseną. Ar tie jauni žmonės uh, elgesi taip, e, kad nežino, kad tai negerai. Ne, jie mums nori parodyti, kas yra viršininkas ir kas e, užima vyruojančią vietą viešoje erdvėje. Ačiū. Dėkoju. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Šogor. E, smurtas prieš moteris e, nėra imigrantų vykdomas nusikaltimas. E, milijonai e, moterų ES met patiria e, seksualinį smurtą. E, Europos pagrindinių teisų agentūra 12 metais atliko e, tyrimą ir paaiškėjo, kad kas penkta moteris patyrė e, priekabiavimą, smurtą, o likus metams iki tyrimo viena iš e, dešimties moterų buvo patyrusi e, seksualinį smurtą. Kas skiriasi šiame išpolyje? Tai, kad jis buvo e, viešas, buvo tarsi viešas spektaklis surenktas žeminant aukas puikiai žinant, kad tai yra visiškai neprimta vakarų Europos kultūroje. Dėl to mes neturėtume sakyti, kad tai, kas įvyko kelne, yra nereikšminga. Reikia užtikrinti, kad tie, kas įvykdė tos veiksmus, atliko tos veiksmus, būtų e, sulauktų teisingumo. Mes neturėtume atsakyti prie glopščio e, tiems, kurie tikrai bėga nuo e, mirties. Ir taip pat neturėtume e, toleruoti išpolių prieš migrantus, kadangi tai gali sukelti smurto didžiulio e, bangą. E, norint integruoti prieglapščio prašytojus, reikia užtikrinti, kad jie siektų pagrindinių Europos vertybių ir atsakytų savo tam tikrų nuostatų ir požiūrių. Dėkoju. Dabar ponė Šuica, pusantros minutės. Dėkoju. 15 metais Londone buvo atliktas tyrimas. 43 procentai moterų pasakė, kad jos patyrė persekiojimą. E, tyrimas Prancūzijoje parodė, kad kas ketvirta moteris e, bijo vaikščioti gatvėmis ir kas penkta patyrė persekiojimą gatvėje tai e, riboja judėjimo laisvę ir e, moterų galimybę nuvykti vykti į darbą, dalyvauti kultūrinėje e, poilsio veikloje. Šios diskusijos susijusios su Kelno įvykiais, bet mes turime užtikrinti, kad laisvoje Europoje uh, mūsų moteris ir mergaitės e, galėtų judėti laisvai gatvėse, vieš, būti viešojoje erdvėje laisvai. Tie e, veiksmai, tos veikos turi būti vertinami kaip nusikaltimai, nesvarbu ar migrantas, ar pabėgėlis, ar prieglopšio prašytojas e, yra kaltas. Tie žmonės turi atsakyti pagal įstatymus ir reikia pirmiausiai taikyti įstatymus nereikėtų taip pat generalizuoti ir smerkti visus, kurie atvyksta į ES, tačiau reikia taikyti įstatymus. Tokiu būdu ir išvengsime tų bendrų e, pastebėjimų ar nuomonių apie atvykstančius iš kiturs. Mums reikia e, integruoti žmonės, bet taip pat apsaugoti mūsų pagrindinės vertybės ir orumą. Ir galiausia, žodį suteiksiu pusantros minutės Marijanai Petir. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, bet kokie smurto reiškiniai turėtų būti e, pasmerkiami, jie neleistini jokiomis sąlygomis. E, moteris e, dažnai kenčia nuo smurto, seksualinio priekabiavimo, mes nekartą apie tai kalbėjom šiuose rūmuose. Ir čia kalbama apie moterų apsaugą, kovą su smurtu. E, tie e, įvykiai, kuriuos matėm e, kelne, iš tikrųjų parodė, kokio masto šis reiškinys. Kita vertus, mes neturėtume daryti apibendrinimų ir bend, vis, suversti į bendrą katilą visų pabėgėlių ir prieglopšio ieškotojų. Tai yra mūsų pareiga. Mūsų pareiga pirmiausia tai, kad e, moteris gyventų saugiai. Bet kita vertus, tie, kas bėga nuo karo, irgi e, atvyksta pas mus, jie turėtų laikytis mūsų e, vertybių. ES e, užtikrina pagrindinės vertybės ir nesitaiksto su smurtu prieš moteris bet kokiomis apraiškomis. Tad e, tą turėtų suvokti ir visi tie, kas Europoje ieško e, savo vietos, atvyksta ieškoti naujų namų. Tad jie turėtų vadovautis mūsų vertybėmis. Tad e, integravimas, kultūrinis dialogas tai yra dalykai, su kuriais mes turėtume dirbti. Ačiū. Dabar prieėm prie e, spontaniškų pasisakymų. E, tvarkos keturi nariai paprašė žodžio. Pone Pirka. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, moteris Suomijoje nebijo išbė, ne, išeiti iš namų, kad ir sutemus, pabėgioti. Bet dabar mm, moteris konfrontuojamos su tam tikrų pavojumi. Kita vėlgi, seksualinė laisvė irgi turėtų būti saugoma. Antai daugelį e, autoritarinių e, islamiškų režimų seksual, moterų seksualumas yra tabu. Tai yra neleistinas dalykas. Ir po to E, bet kita vertus, e, tokių atvejų kaip Kelne matėm ir Helsinki, kita vertus mes tikrai turėtume saugoti žmonės ir tikrai turėtume dar nemažai padirbėti. Ačiū, Lydija senjora Lynės. Vieną minutę. Agresijos veiksmai prieš moteris dėl patriarchalinių sumetimų. Tai ne vien tik tai e, imigrantų veiksmai, bet kokie smurto reiškiniai turėtų būti e, smerkiami. E, moteris nemažai, e, nemažai moterų, kurios e, bijo tiesiog e, tam tikrų laikų e, E, išeiti iš namų, nes nemažai moterų patiria ar yra patyrusios smurtą. Antai 2014 metais. Nemažai moterų e, prabilo e, apie e, tokius atvejus. E, tais pačiais metais virš 500 e, moterų Ispanijoje e, buvo nužudyta tiesiog ar, ar tiesiog žuvo dėl seksualinio smurto. Tad matom tokius reiškinius ir negalim toliau taikstytis mums mū, e, kovoti su vyr, vyrų mačizmu ir, ir panašiais reiškiniais. Ponas Marijas, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė seksualinis priekabiavimas ir lytinis smurtas prieš moteris e, yra nuolatinis reiškinys ir reiškinys, kuris paaštrėjęs ypač ekonominio sąstingio sąlygomis. Matėm, kas e, vyko Kelne paskutinę praėjusių metų dieną ir turimomis žiniomis tų veiksmų autoriai buvo arabų kilmės. Tad pabėgėliai ir imigrantai turėtų būti darniai integruojami į ES visuomenės. Bet kita vertus, lyt, smurtas prieš moteris yra toks reiškinys, kuris nepripažįsta tam tikrų sienų valstybių ar kultūrinių e, skirtumų. Dabar tie reiškiniai per pastaruosius e, mėnesius tiesiog dar pablogėjo. Taip. Ir kadangi e, ponia Gonzalės Panės, vieną minutę. Gracias, prezidenta. Dėkuoju, pirmininkė. Kas trečia moteris ES savo gyvenime yra patyrusi seksualinę prievartą ar fizinę agresiją Ispanijoje Labai daug moterų e, žūsta nuo e, vyrų rankos. Daugiau kaip 30 tūkstančių, 5 tūkstančiai iš jų mergaitės e, kenčia nuo seksualinės, nukentėjo nuo seksualinės prievartos, yra verčiamos dirbti prostitutėmis. Žinome, kas įvyko per naujųjų metų naktį Vokietijoje buvo įvykdyta e, agresija išpoliai prieš e, moteris. Mes turime nubausti kaltus be jokių išimčių, bet e, ksenofobiniai pareiškimai išžeidinėja moteris, kurios kenčia nuo mačizmo. Reikia siekti, kad moterų laisvės nebūtų suvaržytas ir kova su ekstremizmu ir rasizmu yra vienoda. Reikia kovoti su stereotipais. Ačiū ir galiausia žodį suteiksiu komisijos nariai Kretų. Prašom. Brangus komi parlamento nariai, iš tikrųjų įvyko labai naudingos diskusijos. Aš vertinu jūsų pastangas. Uh, tai, kad reikėtų baigti seksualinį prieš, priekabiavimo ir lytinį smurtą prieš moteris. Aš žinau, kaip jūs, kiek jūs kovojat čia Europos parlamente už moterų teisės, moterų orumą, turiu galvoje darbo rinką, kita, kitas, kitų sričių politiką. Labai svarbu, kad kalbėtume toliau apie smurto panaikinimą. Tad manyčiau, visi, e, kurie kalbėjot čia, sakėt, kad mes negalim užmerkti akių prieš smurtą e, kartu e, smurtą, kuris pasireiškia nesvarbu ar kelne, ar kitose pasaulio vietose. Tad šios diskusijos iš tikrųjų turėtų būti labai svarbus signalas visai Europai. Kaip įžanginėse pastab, pastabose sakiau, valstybės narės e, dėl būtent subsidiarumo principo, kuris čia reiškėsi, jos turėtų prisimti atsakomybę, kadangi e, ES sutartis nenumato ES e, kompetencijų e, viešosios tvarkos e, vidaus saugumo srityje. Bet, kaip jūs jau žinote ir minėjote, ES priimti keletas teisės aktų, kur nustatytos tam tikros bendros taisyklės ir e, tam tikra suvienodinta pagalba tokių e, nusikaltimų aukoms. Aš esu tikra, kad kolegė Jaurova pateiks daugiau detalių, antai yra direktyva skirta nusikaltimo aukų teisėms E, kartu aukom yra specifinių dar priemonių e, skirtų apsaugos priemonėms. Na ir dabar Europos komisija dėmesį telkia tam, kaip būtų galima geriau įgyvendinti dabartinius teisės aktus, antai paminėtina tame kontekste aukų apsaugos direktyva. Na ir čia reikėtų pirmiausia e, vėlgi atlikti stebėjimus valstybėse narėse. 11 valstybių narių pranešė jau komisijai apie įgyvendinimo priemonės. Ir pasakysiu, sutinku su jumis, kad mes iš tikrųjų ryštingai turėtume e, smerkti e, smurtavimą prieš e, tuos milijonus moterų, kurios jį patiria. Tad Europos komisija ir parlamentas iš tikrųjų turi siekti, kad pagrindinės teisės uh, E, būtų visiems ES erdvėje, nepriklausomai nuo e, tikėjimo pakraipos, etninės e, kilmės. Ir čia vėlgi tam tikros prievolės tenka valstybėms narėms, tiesiog numatant persekiojimų tvarką ir taip toliau. Labai ačiū, ponė komisijos narė.